pateiktas klausimas dėl darbo tvarkos taisyklių ir dabar e, pradedame balsuoti dėl e, Svifka pranešimo. Ar visi balsavo? Balsavimą baigiame. Priimta. Svobodos pranešimas, darbinis balsavimas pradedame. Ar visi balsavo? Baigiame balsuoti. Priimta. Dar kartą svobodos pranešimas balsavimą pradedame. Ar visi balsavote? Bals, balsavimą baigiame. Priimta. Melio pranešimas. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavo? Baigiame balsuoti. E, toliau mm, priimta ir dabar Vilmut pranešimas. Vilmet ir Lyze e, pranešėjai, e, abu gaus pasakyti, dabar Vilmat kolegė. Kadangi tai yra antrasis svarstymas ir mes balsuojame tik dėl pakeitimų, o šis sandoris jau turėjo būti, buvo daromas, kurį tikrai ilgą laiką, reikėjo penkerių metų, kol pasiektumėme tokio rezultato, taigi džiaugiuosi, kad parlamentas išsakė paramą. Kalba eina apie pacientų saugumą ir inovacijų skatinimą. Ir man liūdna, kad dešinioji šio parlamento pusėje nusprendė nepritarti tam, kuo siekiama pagerinti pacientų saugumą ir tai yra naudinga visiems piliečiams ES. Tikrai gėda jums, kad jūs nepritarėte tam. Dėkoju kolegė Vilmet, kolega, kolega Lyze. Į mikrofoną prašome. Labai trumpai noriu kai ką paaiškinti e, dėl to balsavimo. Paprastai, kai yra antras svarstymas, nėra jokių balsavimų, tačiau dabar juk pateikė atmetimo pasiūlymą. Ir e, aš esu beveik dėkingas, nes šiandieną mes, e, kai kalbame apie breksitą, mes turime dar vieną galimybę parodyti, koks susivienijęs šitas parlamentas yra prieš jų kip idėjas. Mes nusprendžiame dabar dėl ko, kas susiję su bendraja rinka, kas yra naudinga visiems Europos piliečiams, juos saugo. Ir aš e, džiaugiuosi, kad mes pasiekėme šitą etapą ir e, dėkingas ir komisijai bei tarybai. Ir ypač e, tiems, kurie dirbo kartu su manimi, e, kurie padėjo parengti šitą dokumentą tiek, kad pasiekėme šitą etapą. Taigi šitą pakeitimą reikia atmesti ir palaikyti rezultatą rezultatą. Labai ačiū. Dėkoju, kolega Lyse. Dabar balsuojame e, dėl pasiūlymo atmesti. Vardinis balsavimas. Balsuoti pradedame. Ar visi balsavo? Baigėme balsuoti. Atmesta. E, nėra daugiau jokių pakeitimų, taigi e, tai, atmest, e, nuspręsta yra dėl kito sva, parlamento svarstymo. Dabar dėl lyzės pranešimo, tai yra pasiūlymas dėl atmetimo, vardinis balsavimas, balsuoti pradedame. Ar visi balsavo? Baigiame. Atmesta čia nėra jokių papildomų pakeitimų, taigi dabar nuspręsta dėl antro tai svarstymo. Dabar gil pranešimas. Siūloma atmesti komisijos pasiūlymą, kas už, kas prieš. Susilaikė atmesta. Toliau balsavimas dėl laikino sustarimo. Balsavimą pradedame. Ar visi balsavo? Priimt, baigta balsuoti priimta. Toliau Ješek e, pranešimas, vėlgi dėl laikino sustarimo balsuoti pradedame, vardiniu balsavimu, ar visi balsavo, baigiame balsuoti, priimta. Ir tuo nuspręsta dėl pirmojo uh, svarstymo, toliau Olbricht pranešimas, uh, vardinis balsavimas, kvalifikuota dauguma balsavimą pradedame. Ar visi balsavo? Baigiam balsuoti. Priimta. Kitas Olbrich pranešimas. Pirmas ir antras pakeitimas vardinis balsavimas. Pradedame. Ar visi balsavo? Baigiame. Atmesta. Trečias pakeitimas, vardinis balsavimas. Pradedame. Pradedame. Ar visi balsavo? E, baigėme balsuoti. Atmesta. Toliau e, bendras e, balsavimas dėl viso dokumento. Pradedame. Ar visi balsavo? Baigiame balsuoti. Priimta. Olbrichto pranešimas, vardinis balsavimas. Balsuoti pradedame. Pradedame. Ar visi balsavo? Balsavimas baigiamas. Priimta. Toliau Ashford pranešimas. Trečias pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, atmesta. 26 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, priimta. Ketvirtas pakeitimas, kas už, prieš susilaikę atmesta. 33 pakeitimas vardinis balsavimas. Pradedame. Ar visi balsavo? Baigiame. Atmesta. 34 kas už, prieš susilaikę atmesta. 5 pakeitimas už, vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavo? Baigiame balsuoti atmesta. 29 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. 6 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. 7 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. 8 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 30 už, prieš, susilaikė, priimta. 31 už, prieš, susilaikę priimta. 32 už, prieš susilaikę priimta. 14 vadinis balsavimas. Pradedame. Ar visi balsavo? Baigiame. Priimta. 15 už, prieš, susilaikė, atmesta. 16 už, prieš, susilaikė, priimta atmesta. 35 e, už, prieš susilaikė atmesta. Pirmas vardinis balsavimas, pradėjome balsuoti. Visi balsavo, baigėme balsuoti. Atmesta. Devintas už, prieš susilaikė atmesta. 17 už, prieš susilaikė atmesta. Toliau 37 e, dalis ir e, už, dalimis balsavimas. Pirma dalis už, prieš susilaikė priimta, antroji dalis už, prieš susilaikė priimta, trečioji dalis už, prieš susilaikė priimta, ketvirtoji už, prieš. Gerai, patikrinkim. Ketvirtoji dalis, balsuoti pradedame. Visi balsavo. Baigiame. Priimta. Pasiūlymas dėl tvarkos. Penktoji dalis. Kolega Riubik, prašom. Tik norėjau pasakyti, 37.1 atmestas. Čia kalbame apie paskelbimą. Manau, kad dėl to reikėjo, dėl to turėjo atkristi penktas klausimas. Herr Kollege Rübig, ich bin der Meinung, dass der Antrag zulässig ist. Taip, šitas pakeitimas iš tikrųjų atkrenta. Visos keturios dalys yra priimtos, nelabai supratau. Pirmas pakeitimas atmestas, toliau e, mes ėjome su devintu pakeitimu 37 e, pastraipos, tada originalus tekstas, pirmos keturios dalis buvo priimtos ir tada penktoji dalis, dėl kurios dabar turime balsuoti, kas už, prieš, patikrinkime, pradedame balsuoti. Ar visi balsavo? Baigiame. priimta. Šeštoji dalis kas už, prieš, susilaikę, priimta. 37 e, e, daly, e, pastraipos 10 dalis balsuoti pradedame vardiniu balsavimu. Ar visi balsavo? Priim. Baigiam balsuoti. Atmesta. Atmesta. Toliau 41 dalis originalus tekstas kas už, prieš, susilaikę atrodo priimta, tačiau reikia patvirti, patikrinti, bal, pradedame balsuoti, ar visi balsavo. Baigiame balsuoti. Priimta būtų gerai, kad rodytumėte labai aukštai savo rankas. Toliau, 43. E, už prieš susilaikę atmestą. 18. pakeitimas. Kas už prieš susilaikę atmestą. 37. pakeitimas. Už prieš susilaikę atmestą. 27. Už prieš susilaikę priimtą. 38. Už prieš susilaikę atmestą. 47 pirma dalis už, prieš susilaikė priimta, antroji dalis už, prieš susilaikė priimta. 19 pakeitimas už, prieš susilaikė atmesta 20 už. Patikrinkime 19 pakeitimą, pradedame. Ar visi balsavo? Balsavimą baigiame atmesta. 20 pakeitimas už, prieš, susilaikė priimta, 21 už, prieš, susilaikė atmesta, 22 vardinis balsavimas, pradedame. Ar visi balsavo? Baigiame. Atmesta. 23 pakeitimas irgi partinis balsavimas, pradedame. Ar visi balsavo? Baigiame. Atmesta. 24 už, prieš susilaikę atmesta, 25 už, prieš susilaikę atmesta, 28 už, prieš susilaikę priimta, 39 28 norite patikrinti, prašome, pradedame balsuoti. Ar visi balsavo? Baigiame. Atmesta. 39 e, vadinis balsavimas. Pradedame. Visi balsavo? Baigiame. Atmesta. 11 už, prieš, susilaikė atmesta. 12. Vartinis balsavimas. Pradedame. Ar visi balsavo? E, baigiame balsuoti. Atmesta. 40. Vardinis balsavimas. Pradedame. Ar visi balsavo? Balsuoti baigiame. Atmesta. E, 58 originalus tekstas balsuoti pradedame vardinių balsavimo. Ar visi balsavo? Baigiame. Priimta. Kerašim pirmas už, prieš, susilaikę, atmesta. Antras ir tryliktas pakeitimai, vardinis balsavimas už. E, ar visi balsavo? E, Baigėme balsuoti. Atmesta. Toliau mes balsuojame dėl visos pakeistos e, nuomonės, pradedame. Ar visi balsavo? Baigėme. Priimta. Toliau Gaja pranešimas, vardinis balsavimas, pradedame. Ar visi balsavo? Baigiame. Priimta. Negreskų pranešimas, vardinis balsavimas, kvalifikuota dauguma. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavo? Baigiame. Priimta. Fernandes. Vardinis balsavimas kvalifikuota dauguma. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavo? Balsavimas baigiamas. Priimta. Morajas pranešimas. Vardinis balsavimas. Balsuoti pradedame. Ar visi balsavo? Balsuoti baigiame. Priimta. Sargentinį pranešimas, vardinis balsavimas, pradedame. Ar visi balsavo? Balsuoti baigiame. Priimta. Stechovski pranešimas, vardinis balsavimas, pradedame. Pradedame. Ar visi balsavo? Baigiame balsuoti. Priimta. E, jos, Hios Menovos pranešimas vardinis balsavimas pradedame. Ar visi balsavo? Baigiame. Priimta. Grapinį pranešimas, vardinis balsavimas, pradedame. Ar visi balsavo? Baigiame balsuoti. Priimta. Toliau vardinis balsavimas dėl 106 taisyklės. Balsuoti pradedame ir visi balsavo. Balsavimas baigiamas. Priimta. Toliau. Valencijano pranešimas ir kolegos Mera Garcia Konsirga 23 pastraipo 8 pakeitimas, originalus tekstas, pirmoji dalis už, prieš susilaikę, antroji dalis prieš, už, prieš susilaikę atmestą. Norite, kad patikrintume antrą dalį gerai. Ar visi balsavo? E, baigėme balsuoti. Atmesta. Toliau 59 dalis, e, pirmoji dalis, dalis už prieš susilaikę priimta, antroji dalis už prieš susilaikę atmesta. Ir balsuojame dėl visos pakeistos e, rezoliucijos, vadinis balsavimas pradedame. Ar visi balsavo? Baigiame. Priimta. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Zeit. Kolegos, mes uh, sutaupėme laiko, taigi dabar aš prašau gerbti vieni kitus. Jeigu jūs nenorite išklausyti pasiaiškinimų dėl balsavimų, uh, e, išeiti tyliai ir nestovėti ir nekalbėti šią salėje, nes e, dabar e, pasveiki žmonės, kurie norės išsakyti pasipaaiškinimus dėl balsavimo.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 kolega Graf Lamsdorf. Ir kolega Kramo. Kolega Kramo. Kolega Graf Lamsdorf. Kolega Graf Lamsdorf. frau kollegin hautala!